dėl programos Erasmus visiems. Pranešėjai žodis. So. messieurs, ihr seid mal brav. Monsieur le Président, Herr Vorsitzender, ich Pirmininkė, aš galvoju, pradėsiu, jeigu leisite. Gerbiama komisarė, gerbiamas parlamento pirmininkė, gerbiami kolegos, kurie dar lieka salėje. Atrodo, jaunimas taip pat išeina, o aš norėjau pakalbėti apie tai, kas jiems galėtų būti įdomu. Gerbiamas ponės ir ponai, Europos 2020 strategijoje yra numatyta spręsti užimtumo klausimus, o jų neišspręsime be švietimo formalaus ir neformalaus. Todėl man labai džiugu, kad visos trys institucijos suvokė, kokia svarba tenka švietimui ir mokslui. Ir todėl susitarė dėl biudžeto padidinimo 40 procentų, švietimas, kalbų mokymasis, tarp kultūriniai kontaktai rodo, kad labai svarbu tai jauniems žmonėms, ypač tiems, kurie neteko darbo. Mokėdami užsienio kalbas, sugebėdami kultūrinių požiūrių prisitaikyti, jaunuoliai galėtų rasti darbą kitose valstybėse. Erasmus Plus programa nevyko sklandžiai, tuo labiau, kad ta programa buvo pavadinta taip, kad aš nelabai supratau, ką ji siūlė, kadangi Erasmus visiems nebuvo taikoma, nebuvo skirta programa. Todėl aš tikiuosi, kad dabar mes radome tokį pavadinimą, kuris yra daug aiškesnis. Tai yra Erasmus. Komisija nebuvo sužavėta, tačiau ko gero pabaigoje mums pavyko rasti bendrą vardiklį. Aš norėčiau paminėti, kas mums svarbu buvo diskutuojant. Mes įsiklausėme į tų žmonių lūkesčius, kurie dalyvaus toje programoje, tų, kurie išsakė, ko tikisi iš šios programos. Pavyzdžiui, labai svarbu, kad tie prekiniai ženklai, kuriems buvo pritarta, išliktų, kad išliktų komenijos, kad išliktų Leonardo ir taip pat kitos programos. Be to parlamentas užtikrino, kad anksčiau komisijos pasiūlytas minimalus biudžetas būtų padidintas ir kad kiekviena dalis, kiekviena sritis žinotų, kiek jai yra skiriama lėšų per artimuosius septynerius metus. Taigi dabar bus lengviau planuoti finansus. Po 92 metų mes labai konkrečiai kalbame Anksčiau to net nebuvo sutartyje ir buvo Komenijus e, programa, kuri suteikia galimybę mokykloms per dvinių programas labiau suartėti, geriau pažinti vieniem kitus ir vykdyti bendras programas. Šimtai tūkstančių moksleivių tokiu būdu per dvinių programas ateityje galės kartu dirbti. E, reiškia, pagal komedijos programą jau 14 metais gali vykti į kitą valstybę. Leonardo skatina profesinę veiklą, išsaugoma ir Erasmus programa, be kito ko ji yra ir išplečiama. Ir todėl mes galime džiaugtis tuo, kad Pagal šią programą galima mokytis bakalauro, magistro programuose ir taip pat dalyvauti doktorantūros studijuose. Netgi jeigu yra numatyta pagal Erasmus programą tik tai 200 eurų, tai yra suma, kuri neleidžia pragyventi, bet vis dėlto reikia pasidžiaugti, kad užsienyje galima magistrą studijuoti gavus paskolą. Taigi Erasmus išlieka, jis išsaugojamas ir visi puikiai supranta, kad su 200 eurų niekas neišsivers užsienyje, tačiau kita vertus tas pasiūlymas imti arba gauti paskolą yra tikrai vertingas dėmesio. Köszönöm szépen a bizottság nevében. Dėkoju. Komisijos vardu komisarė Vasiliu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti ir pagrindiniai pranešėjai, ir šešėliniams pranešėjams. Aš tikrai pritariu minčiai, kad tai yra viena svarbiausių ir labiausiai pasiteisinusių programų Europos Sąjungoje. Ir naujos grupės žmonių vis labiau pritaria mūsų vykdomai politikai. Esu labai patenkinta tuo, kad šiandieną svarstomas tekstas yra kolektyvinio darbo rezultatas. Prieš keletą metų komisija pateikė pasiūlymą dėl naujos programos um, mokslo švietimo jaunimo ir sporto programos, kuri skirta tam, kad galima būtų spręsti tas didžiulės problemas, kurios atsiranda dėl technologijų pažangos ir dėl daugelio kitų aplinkybių, nes senusios programos nebetenkino padėties. Nebejotinai, kad yra ir tam tikrų politinių siekių. Ir šiandieną Spręsdami europinės problemas mes turime daugiau investuoti į švietimą, į mokymasi ir aktyvesnį jaunimo įtraukimą į bendrus reikalus. Todėl reikia 20 procentų. Nu- Todėl reikia 70 procentų didinti lėšas, nors bendrasis ES biudžetas ir mažėja. Bet kuriuo atveju 14,7 milijardai eurų per artimiausius septynerius metus bus skirta šiai programai ir tai yra 40 procentų daugiau negu iki šiol buvo skirta programai. Bus skiriamas ypatingas dėmesys augusiųjų įgūdžių ir gebėjimų tobulinimui. 20 procentų procentų dirbančiųjų nepakankamai gerai moka skaičiuoti ir naudotis kompiuterinėmis technologijomis, todėl jiems sunku naudotis tokiomis mis naujomis technologijomis. Šiandieną apie 6 milijonai jaunų žmonių nedirba. Kai kuriuose šalise jaunimo nedarbas sudaro mažiau nei 10 procentų, bet yra valstybių, kuriuose 50 procentų nedar, nedirbančiųjų sudaro būtent jaunimas. Viena iš trijų įmonių susiduria su sunkumais, ieškodama tinkamus įgūdžius turinčių darbuotojų. Todėl reikalinga nauja programa, kuri leistų patobulinti turimus įgūdžius, modernizuoti mūsų švietimo įstaigas, turiu galvoje ir formalų, ir neformalų mokymasi. Šiandieną mes turime leisti žmonėms įgyti tas, tuos įgūdžius, kurių reikia darbo rinkoje dabar ir reikės ateityje. Dabar inovacijos aukštajame moksle nebejotinai reikia galvoti apie tai, kaip susijęti turimus galimybės su tarptautinėje plotmėje egzistuojančiomis galimybėmis. Tokiu būdu mes užtikrinsime ES veiksmų sinergiją. Toliau, antra, mes integruosime jaunimo veiklą pagal naują programą, nutiesdami tam kaip tiltus tarp formalaus ir neformalaus mokymosi ir tuo būdu užtikrintami geresnį bendradarbiavimą mokymosi srityje tarp įvairių sektorių. Atsižvelgiant į mūsų politinius tikslus reikalinga stiprinti E, tarpusavio ryšius tarp švietimo įstaigų ir darbo rinkos, tam, kad daugiau būtų skiriama dėmesio jaunimo praktiniams įgūdžiams, o tai reiškia ir jų geresniam gyvėjimui įsidarbinti rinkoje. Kitas dalykas, kad reikalinga bendrai spręsti įvairias problemas, tokias kaip kurios egzistuoja ir sporto srityje, pavyzdžiui, kova su dopingu. Taigi reikalinga numatyti galimybės visiems piliečiams kurie dalyvauja mokymosi procese arba sporte. Tie, kurie mokosi aukštosiuose mokyklose arba profesinėse mokyklose, turi turėti galimybę tobulinti savo įgūdžius užsienio šalyse arba kitoje valstybėje narėje. Daugiau lėšų bus skirta jaunimo mainams ir jaunimo savanorių programoms. Taigi visose sektoriuose ir jaunimo sektorija mes išvelgiame daugiau galimybių ir e, pasiūsti jaunus žmonės tobulinti savo įgūdžius e, užsienyje. Reikalinga dirbti su jaunimo organizacijomis ir skatinti jas keistis patirtimi su kitomis e, organizacijomis bei bendrai vykdyti projektus. Mes taip pat remsime valstybės narės, kurios imsis inovacijų ir naujos politikos. Visą tai leis e, užtikrinti geresnį švietimo ir mokymo kokybę visoje Europoje. Gerbėmėjai parlamento nariai, šiandieną mes tikiuosi užsitikrinsime ir jūsų paromą tai naujai ambicingai programai, kuri gali pakeisti milijonų europiečių gyvenimą ir pakeisti geresnę linkmę. Ir esu jums dėkinga už parodytą paramą. Ačiū. Ačiū. Dabar pone Zanikiai, vystimosi komiteto vardu. Ne, ponas Kavajo, biudžeto komitetas. Po to kalbės. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai. Jeigu investuojame į Erasmus programą, mes investuojame į um, jaunus europiečius. Ši mokymosi švietimo ir sporto programa skirta tam, kad jauni žmonės įgytų geresnių įgūdžių, kurie reikalingi darbo rinkoje. O tai yra problema tuo tarpu. Mes savo komitete nusprendėme, kad visų sričių politika turi būti sėtina su jaunimo problemų sprendimu, ypač jaunimo nedarbo problemos sprendimu. Todėl Erasmus Plus programa labai svarbi ir džiugu, kad ji bus 40 procentų daugiau finansuojama negu iki šiol. Tai tik pademonstruoja, kad Europos parlamentas, biudžeto komitetas tikrai galvoja apie jaunimo ateitį. Ačiū. Ačiū. O dabar ponia Blinkevičiūtė su pasiektu puikiu derybų rezultatu dėl būsimos mokslo švietimo jaunimo ir sporto programos erasmus ir tai yra tikrai tas rezultatas už kurį užimtumo ir socialinių reikalų komitete pasisakėme nuo pat e, pradžių. džiaugiuosi kad pavyko iškovoti aiškesnę programos struktūrą su aiškiai identifikuojamam poprograminėm kiekvienai mokslo ir švietimo cikle dalyvaujančiai besimokančiųjų grupei atskirti jaunimo veiklą aiškiau nuo pat pradžių paskirstyti programos biudžetą. užimtumo ir socialinių reikalų komitete mes pabrėžėme kad labai svarbu programoje skirti daugiau dėmesio profesiniam rengimui bei suaugusiųjų švietimui. profesinio rengimo ir mokymo lemiamas vaidmuo yra labai e, plačiai pripažįstamas siekiant siekiant daugelio strategijos europa two thousand and twenty tikslų ir ypač atsižvelgiant į jo teikiamas galimybes sprendžiant aukšto nedarbo ir ypač jaunimo nedarbo lygio problemą visoje europoje skatinant mokymosi visą gyvenimą kultūrą kovojant su socialine atskirtimi ir skatinant aktyvų pilietiškumą taigi turime didinti besimokančių suaugusiųjų skaičių atsižvelgiant į demografinį europos visuomenės senėjimą e, dėl kurio suaugusiems pradžioje įgijus išsilavinimą neišvengiamai tampa e, nuolat atnaujinti savo asmeninius ir profesinius įgūdžius ir gebėjimus. taigi tikrai dar kartą e, sveikinu priėmus tokią programą erasmus. Köszönöm szépen az Ipari Bizottság. Dėkoju. Pramonės komiteto vardu kalbės kolegė Tikau. Vieną minutę. Investițiile în educație, cercetare și inovare sunt esențiale pentru... Dėkoju. E, ITRE komitetas pramonės politikos komitetas e, pareiškė savo nuomonę dėl e, e, programos Erasmus Plus ir mes pasakėme, kad pramonės politikai ši programa yra svarbi. Žmonių mobilumas, verslo atstovų mobilumas yra nepaprastai svarbus. Taip pat yra būtina mm, kad dalyvaujančios šalys leistų E, e, savo doktorantams studijuoti kitose šalyse. Tai yra susijęs su jaunimo mm, judumu. Žmonės vyresni negu 35 metų e, turėtų galimybę, turėti galimybę dalyvauti mokymosi visą gyvenimą programuose ir tai turėtų būti reglamento priedė, o ne deleguotose aktuose. Dabar kalbės frakcijų atstovai. Pirmiausia, EPP vardu Skiževska. Ačiū pirmininkė. Šiandien kalbame labai svarbiu klausimu, kuris rūpi milijonams europiečiams. Naujoji programa bus finansuojama 14 milijardų eurų per septynerius metus. Labai svarbu susijęti visas programas ir taip sumažinti administravimo kaštus. Be to, tai leis priimti sėkmingesnius, veiksmingesnius sprendimus ir taip pat tikslingiau naudoti lėšas. Be šių privalumų reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad sukūrus tas bendras programas mes turėtume tęsti strateginių tikslų įgyvendinimą. Aš turiu omenyje ypač tas programos dalis, kurios yra skirtos švietimui, užimtimui, e, profesinės kvalifikacijos kėlimui ir labai svarbu suvienodinti įvairių ES regionų užimtumo galimybės. 3 milijonai studentų dalyvavo Erasmus programoje iki šiol iki, ir taip pat 130, 130 tūkstančių iš Lenkijos. Vážení kolegovia, som veľmi rada, že dnes debatujeme práve o programe Ačiū pirmininkė kolegos. Džiaugiuosi, kad mes kalbame apie Erasmus. Aš tikiuosi, jūs nieko prieš, kad aš šią programą taip uh, pavadinsiu ir dėkuoju kolegoms parlamentarams, kurie padėjo parengti tokį gražų tekstą. Jis tikrai gražus, mums visiems tinka. Ir pirmiausiai norėčiau pasveikinti ponę Doris Pak, nes ji nepaprastai daug dirbo, nenuilsdama uh, studentų labui. Uh, Norėčiau taip pat uh, pasakyti Džodį Korel uh, e, ir uh, ponios Vasilijų kabineto darbuotojus. Norėčiau padėkoti ir pirmininkaujančiai Lietuvai. Juliai Anderson taip pat, kurie padėjo Europos parlamentui parengti tekstą, kurį matome prieš save. Manau, jog jis yra visiems primtinas. Uh, Manau, kad šis tekstas atitinka Europos parlamento ir mūsų komiteto lūkesčius. Jis turi aiškę struktūrą, gerai suprantamas, nesunkiai. Erasmus, Leonardo da Vinci, Komenijus išliko kaip atskiri pavadinimai dalys jaunimas sportas, e, sujungtas e, jaunimas, mokymas visą gyvenimą, jaunimo politika. E, leis, tos priemonės leis parplėsti aprepti, dėkti naujoves ir pažangiausią praktiką. Per ateinančius septynerius metus programa leis daugiau kaip keturiems milijonams žmonių pasinaudoti stipendijomis. Uh, Kaip ir ponė Šridevska, aš noriu pasakyti, kad 3 milijonai studentų jau pasinaudojo e, šią programą ir norėtume, kad dar 2 milijonai per tenčius 7 metus galėtų pasinaudoti šią programą. Jis skirta ne tik, skirta ne tik studentams, jauniems žmonėms, bet ir žmonėms, kurie uh, dirba akademinėme pasaulyje. Uh, Vienas iš prioritetų yra atskiras skyrius jaunimui skirtas, pradinėme komisijos pasiūlyme to nebuvo, taip pat atskirai numatytas finansavimas paremti jaunimo judumui, platesnė parama jaunimo asociacijoms, projektams, skirtiems pilietiškumui, savanoriškai veiklai ir neformaliam ugdymui. Labai džiaugiuosi, kad yra ir socialinis skyrius kalbam apie jaunus žmonės iš nelabai pasiturinčių šeimų, neturinčių pakankamai galimybių, jie nebus pamiršti. Bandomasis projektas numatomas priemonė dėl e, paskolų studentams, bet tai neturėtų pakeisti stipendijų. Norėčiau paprašyti visų jūsų balsuoti už šį pasiūlymą, nes tai yra trijų institucijų bendradarbiavimo rezultatas ir e, mūsų komitetas labai e, tvirtai remia. Dėkuoju. Dabar liberalų vardu ponas Lokergard. Dėkuoju. Sveikinu pranešėją PAK iš liberalų frakcijos už puikų darbą. Grįždami prie daugiametės finansinės programos, reikėtų pasakyti, kad Erasmus Plus yra vienas iš sėkmingiausių mūsų darybos e, punktų artime ateinantiems septyneriems metams. Dabar turėtume pagalvoti, kokie žingsniai seks po Erasmus. Pirmiausia, turėtume sutelkti dėmesį į Erasmus programos kokybę. Jie dažniausiai domėsi jauni žmonės vykstantį studijuoti į užsienį. Dabar mes gavome pakankamai daug lėšų finansuoti šią programą, o kitas klausimas, kuris logiškai išplaukia, tai yra, kokias paslaugas, kokį turinį gaus mūsų studentai užsienyje. Aš manau, kai grįšime prie šios temos dar kartą ateityje, turėtume aptarti ir šį aspektą. O baigdama norėčiau padėkoti už pranešimą. Mes pasistumėjome į priekį pakankamai ženkliai. Aš manau, kad mus lydės sėkmė įgyvenę šią programą. Ačiū. Toliau žaliųjų vardų ponas Bernardatų. Pone Bernardatų. Gerbiami kolegos, pirm, komisijos narė, e, e, mes e, matome, kad numatyta daugiau kaip 13 milijonų milijardų E, ateinantiems metams ir mes turime pasidžiaugti tuo. Dabar išgyvename labai rimtą krizę ir labai svarbu, kad ES ir toliau nepamirštų piliečių jų lūkesčių ir sukurtų daugiau galimybių švietimo, mokymo srityje e, įvairiomis formomis E, ši programa taip pat e, daug dėmesio skirs nepasiturintiems gyventojams. Tai labai svarbu ir tabai, labai svarbu taip pat daugiau e, investuoti į jaunimą, nes mes turime taip pat galvoti, kaip investuoti į sritis, kurios duotų kaip galima daugiau naudos mums ekonomikai ir ateičiai. Bet kyla klausimų dėl jaunų žmonių, kurie ieško darbo. Nėra kol kas jokių garantijų, kad regionai pakankamai gerai atsižvelgs į tai ir kad bus taip pat papildomumo principas taikomas numatytas Erasmus Plus programoje ir kokia vieta numatyta veiklos programuose švietimui ir mokymui. Dar norėčiau paprašyti, kad gerbiama e, komisarė nepamirštų stebėti, kaip bus įgyvendamos programos valstybėse narėse ir taip pat nereikia pamiršti, ne, nereikėtų pamiršti e, žmonių, kurių padėtis yra prastesnė negu kitų neprivilegijuotų gyventojų, kad būtų skirtama pakankamai lėšų. Tas klausimas ES bendravimas su trečiosiomis šalimis, tai yra susijęs su Europos biudžeto ketvirta kategorija, reikia kai ką patikslinti šioje srityje. Labai geras dalykas bendradarbiavimas su e, šalimis esančiomis pietinėje Vidužėme jūros pakrantėje. Taip pat reginu jūs ir e, jūsų kolega Fiulė e, dar labiau pasižiūrėti giliau į šį klausimą. Mes Europos Sąjungą esame numatę. E, tam tikras viršutinės finansavimo e, ribas taip, ir taip pat yra numatytos e, finansavimo galimybės stipendijos studentams, doktorantams ir tai yra teigiami dalykai. Aš tikiuosi, kad visi veiksmai bus deramai e, kontroliuojami, kad taip pat yra geras dalykas paskolos, bet reikia, kad būtų gerbiamos ir teisės tų, kurie skolinsis. konservatorių vardu ponė Maklarkin. Ačiū, ponia pirmininkė. Iš tiesų labai daug, didžiulis atliktas darbas tam, kad būtų pertvarkyta šita programa ir darbas truko 18 pastarųjų mėnesių. Turiu pasakyti, kad prieš mėnesį aš balsavau prieš parlamento poziciją dėl šios programos, dėl to, kad mūsų frakcijai itin rūpėjo daugelis dalykų, tokių kaip pavyzdžiui garantijų ar biudžeto klausimai dar pirmininkaujant Airijai, dokumentas buvo patobulintas geresnė linkme. Aišku, jis nėra puikus, idealus, bet tikrai daug geresnis negu pačioje pradžioje. Ir tikrai aš manau, kad ši programa gali pasiteisinti ir sukurti papildomos vertės. Jis suteiks galimybę jauniems žmonėms studijuoti už ES ribų ir tuo pačiu susipažinti su kitomis kultūromis. Tačiau visgi E, skeptiškai iki šiol manau apie visas tas lėšas, kurios bus skiriamos tam, kad būtų skatinama europinė integracija ir mokamas Bruselio elitas. Aš manau, kad Vargu ar reikia toliau mokyti biurokratus, geriau gal reikėtų skirti daugiau lėšų sportui. Tačiau nubaigdama norėčiau teigiamai pasisakyti. Pirmą kartą yra teikiama tokia reikšmė sportui ir aš būčiau labai patenkinta, jeigu iš Erasmui skirtų lėšų būtų dar daugiau skirta sporto reikalams pinigų. Nes tikrai yra žmonių, kurie gali puikiai pasinaudoti tokiomis lėšomis. Taigi, kaip jau sakiau, programa nėra tobula, bet mes ir mūsų frakcija balsuosime už šią programą, kadangi jis suteiks galimybę jauniems žmonėms geriau mokytis, plačiau dalyvauti švietimą. Ačiū. Ir tai prisidės prie ekonomikos. Ačiū. Toliau. Kairiųjų vardu, pona Verišėje. Ačiū pirmininkė. Galvant apie dabartinį biudžetą, Erasmus Plus yra tarsi stebuklas. Matome, kad e, išvengta e, griežtų tarybos smūgių ir yra numatytas pakankamas finansavimas ir mes turėtume pasidžiaugti galimybėmis jaunimui, nes jie daugiausiai gaus e, iš to naudos. Erasmus programa yra viena iš džiausių ES sėkmės pavyzdžių. Bet mano e, frakcija nebalsuos už e, šią programą, nes e, kai kurie dalykai mums yra labai svarbus, pavyzdžiui, paskalos, paskalos studentams. Ir kai kurios valstybės skatina valstybių narių studijas. E, skolintis, kaip galima daugiau įsiskolinti. Mes periname prie amerikietiškos sistemos, kur tik tai tie, kurie turi lėšų, gali mokytis universitetuose. Mes nepritarėme tam, mes norime universiteto visiems. Köszönöm szépen a Szabadság és Demokrácia Európája. Dėkuoju. Liberalų vardu Tanok. Grazie, Presidente. Fontana. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai ir komiteto pirmininkai už puikų darbą. Mes puikiai bendradarbiavome su šešėliniais pranešėjais. Atvarai kalbant, kai prasidėjo dėrybos, aš netikėjau, kad bus padidintas šiai programai biudžetas ir reikia pripažinti, kad mus aplankė sėkmė. Žinoma, Erasmus yra viena iš programų, kuri yra labiausiai žinoma Europoje ir jaunimas gauna iš jos labai daug naudos, mokydamasis, dalyvaudamasis akademiniuose mainuose. Labai svarbu kad šita programa apimtų mokyklą, universitetus ir labai svarbu, kad šitie aspektai buvo apibendrinti šioje programoje ir man malonu, kad bus tęsimos ir ankstesnės programos studentai, kurie pradėjo studijuoti užsienyje, galės ir toliau studijuoti. Žinoma, labai svarbu, kad studentai vyktų užsienį ne atostogauti, o studijuoti. Ir žinoma, gautų iš to papildomos naudos savo. Dėkuoju. Dabar kalbės kolega Belė. Dėkuoju, pirmininkė šioje sudėtingoje ekonominėje situacijoje tiesiog stebuklų reikėtų laikyti e, finansavimo padidinamą Erasmus programai. Norėčiau padėkoti ir komisarai, ir pranešėjai už įdėtas pastangas. Iš tikrųjų šitos programos yra labai svarbios Europai. Labai svarbu, kad vyktų intensyvūs studentų ir uh, dėstytojų mainai ir tai yra vienas iš svarbiausių instrumentų priemonių įveikti populistinės nuotaikas. Iki 2020 metų dvigubai daugiau dėstytojų ir studentų galės mm, vykti, studijuoti ir dirbti už, į užsienį ir Tikiuosi, kad nacionalinės institucijos bus dosnios e, skirdamos e, studentams stipendijas. Taigi aš norėčiau dar kartą patvirtinti tai, kas buvo pasakyta iš tikrųjų galiausiai mums pavyko užtikrinti biudžetą šiai programai, tačiau buvo iškeltas ir sporto finansavimo klausimas. Sportas nepatenka į išskirtinę ES kompetenciją, tačiau sprendžiant tokius klausimus kaip dopingo vartojimą arba manipuliavimą e, žaidimų rungtinių rezultatais, aš manau, apie tai reikėtų kalbėti taip pat. Ačiū toliau, ponia Kamer Evert. Kamer Evert. Iš tikrųjų nuveikėme pakankamai daug darbo bet reikia pripažinti, kad pavyko šitą Erasmus programą nuo galvos tiesiog apversti ant tvirtų kojų. Ir taip pat reikėtų pasakyti, kad džiugu, jog ir studentai, ir profesinių mokyklų bei vidurinių mokyklų studentai galės, mokiniai galės dalyvauti šioje programoje, nepamirštant ir sporto. Reikėtų pagalvoti ir apie šios programos ekonomiškumą. Mums visą laiką rūpėjo, kad būtų išsaugotas jaunimo užimtumo skyrius šioje programoje. Ir tai, kad mums tai pavyko, labai džiaugiuosi. Leonardo Komenijos Grundvich taip pat yra išsaugotos ir jos yra atpažįstamos pagal savo profilį. Maničiau, buvo surasta, surasta tinkama pusiausvė tarp atskirų programų ir tarp bendros skėtinės programos, kuris skatins studentų ir mokinių mobilumą. Aš išvelgiu pridėtinę europinę vertę, skatinant uh, stiprinant sporto e, sritį visoje Europoje. Sportas gali būti e, pagyvinta sportinė veikla, turint ir pakankamai nedaug lėšų. Kita vertus, šimtai tūkstančių jaunų žmonių užsienyje galės e, įsitikinti, kokia yra tikroji Europa. Aš taip pat pasisakiau už naująją priemonę studentams. Puikiai suprantu, kad kai kas laikosi kitokios nuomonės, tačiau vis dėlto manau, kad reikėtų suteikti galimybę kuo daugiau studentų visas studijas baigti užsienyje. Aš manau, kad ir šioje srityje verta pabandyti. Köszönöm szépen, most Šakė asszony következik. Dėkuoju. Dabar žodis vienai minutiai Šakė. Gerbėmėjai kolegos, tarptautiniu būdu e, lygių priimtini įgūdžiai yra labai svarbus dalykas. Dar svarbiau sugebėti įsidarbinti tarptautinėse rinkose. O tai, kad judumas nepakankamas viduje ES ir jauni žmonės juda nepakankamai. E, kelia problemų ir tikiu, kad šiandieną su nauja programa bus įmanoma pakeisti padėtį dabartinė krize pareikalauja naujų investicijų. Tam, kad veiksmingai būtų e, vykdoma programa, reikia labai e, skaidriai ir tinkamai panaudoti lėšas. Be to, reikėtų sumažinti savo pageidavimų sąrašą, jeigu mes norime, kad Erasmus Plus programa būtų sėkminga. Ir didžiausias dėmesys turi būti skiriamas kokybei mokymo tų žmonių, kurie pageidauja dalyvauti mainų programuose. Tik tokiu tokiu būdu mes sugebėsime pasiekti didesnio jų skaičiaus. Nepaisant to, kad biudžetas išaugo, tačiau vis tik tai sudaro pusantro ES biudžeto pusantro ES biudžeto procento. Ir nepamirškime, kad daugelis jaunų žmonių ieško įvairiausių galimybių, o ateityje taps mūsų politiniais lyderiais. Ačiū. Toliau. Trupel. Erasmus programa yra tikrai konkreti europinės veiklos sėkmės istorija. 250 tūkstančių praeisiais metais mūsų šalies studentų dalyvavo šioje programoje. Erasmus, Erasmus Mundus, Grundvik, Leonardo ir jaunimas veikia programos buvo labai sėkmingos, jas vertėjo išsaugoti, turint omenyje didelį nedarbą, jaunimo nedarbą Europoje ir dėl tos priežasties galbūt vertėjo Leonardo programai skirti daugiau lėšų. Bet to komisija reikalavo daug didesnio biudžeto negu kuris buvo patvirtintas, tačiau kita vertus mes neturime tiek lėšų, kiek švietimo politikos kontekste būtų reikėję. Kaip ten bebūtų, svarbu buvo užtikrinti kuo daugiau studentų galimybę dalyvauti šiuose programuose. Ačiū. Toliau ponia Tomašič. Aš tikrai labai vertinu pranešėjos pastangas įdėkti efektyvesnę programą negu kad ta, kuri siūlo komisija. Ir tikrai tai turi būti kokybę garantuoja programa, kurią gali pasinaudoti ne tik tie, kurie studijuoja aukštosiuose mokyklose. Tokios programos pagalba galime plėsti verslo įvairovę, galima užtikrinti, kad visi galės įgyti reikiamų darbo rinkoje įgūdžių ir turės lygias galimybės mokytis bei šviestis. Taigi ta programa turėtų būti gyvendinama to lygiai kiekvienoje valstybėje narėje, atsižvelgiant į subsidiarumo principą, valstybės narės turi daug galimybių e, prisidėti prie tos programos tobulinimo. Aš galbūt nepritariu e, absoliučiam judumo e, suabsoliutinimui, todėl kad uh, Ne visi gali judėti atitinkamai, bet labai svarbu tinkamai jaunus žmonės informuoti apie turimas galimybės, kaip galima anksčiau. Ačiū. Toliau ponė Agnių vieną minutę. Ponas Agnių vieną minutę. Pirmininkė, aš nesveikinsiu visų. Kas yra Erasmus? Tai tiesiog yra perdatai um, giriama studentų mainų programa. Jungtinės karalystės universitetai vykdo įvairiausias mainų programas be jokių politinių sąjungų ir nėra nieko tame keisto. Jūs nusi, 42 ir 48 pakeitimai sako, kad Tokiu būdu reikėtų skleisti, per studentų mainus reikėtų skleisti ES vertybės. Ir tai labai aiškiai pasakyta, o kaip yra su sportu. Jeigu mes norime spartinti judumą, tai reiškia, kad reikia e, greičiau išduoti ir vizas, o tai reiškia, kad mes atversime dar plačiau duris migrantams. Toliau parama tiems, kurie jau baigė aukštąjį mokslą ir kurie turėtų mokytis toliau. 17,2 milijonų eurų bus skiriama vien tik e, toms reikmėms, už kurias pasisako liberalai. Ačiū. Ar jūs pasirengę e, atsakyti į klausimą pagal mėlynąją kortelę? Kaip suprantu, taip, tada prašom, poneginės. Maginės, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, aš tiesiog nežinau, ar užduoti klausimą ar ne, bet jeigu mes kai kurių komentarų nekomentuosime, tai tikrai bus negerai. Aš vis tik tai gerbiu jaunus žmonės, pati turiu vaikų ir uh, įsivaizduoju, kad jie patys gali nuspręsti, kas gera, o kas bloga. Jauni žmonės tikrai bręsta dalydamiesi e, patirtimi, dalydamiesi e, kitom sąlygom. Ir aš manau, kad jūsų pasisakymu jūs tiesiog pažeminote jaunimus. Atsakysiu. Aš turiu tris sunus, vienas iš jų, visi mokėsi universite, vienas dirba, bet nemanau, kad ES turi jiems diktuoti, kaip dirbti. Nes iš tiesų, kas mane labai neramina šiuo atveju, tai kad jaunimas yra naudojamas ES kitiems tikslams pasiekti. Ir aš tikrai neturiu, o, tikrai jiems neturi būti diktuojama ir aš nebalsuosiu už tokią programą. Ačiū. Szépen. Ez az a pillanat, amikor az elnök sajnálja, hogy nem. Dabar tenka pirmininkui apgailestauti, kad jam negalima pasisakyti šio klausimu. Zver. Gerbiamas pirmininkė, gerbiama komisarė, aš norėčiau padėkoti pirmiausia pranešėjai PAK už jos pastangas. Be jų nebūtume pasiekę tokio puikaus rezultato. Šiandien kai kalbama apie biudžeto karpimus, šiai programai įgyveninti pavyko gauti 40 procentų didesnį biudžetą. Europos parlamentas nagrinėjo programą mobilus jaunimas ir buvo kalbama apie tai, kad jaunimo mainai turėtų padėti skatinti jaunimo užimtumą. O dabar mes kalbame jau apie kitus tikslus. Tikiuosi, kad ateityje nebus tiek milijonų jaunų žmonių, kurie neras darbo ir nebus neužimtų darbo vietų tam tikruose sektoriuose. Labai svarbu, kad švietimas atitiktų uh, darbo rinkos reikmes. 2014 m. pradžioje programa galės pradėti įgyvendinti ir ji tikiuosi bus naudinga ir jaunimui, ir visai Europai. Ponas Gerero Salam, ačiū gerbimas pirmininkė. Jauniems žmonėm rūpi du dalykai labiausiai ir vienas iš jų susijęs su jų gyvenimo projektu, su būsimu darbu ir kitas dalykas yra e, susijęs su jausmu priklausyti politiniai, kultūriniai kažkokiai struktūrai, e, sąjungai, tai yra Europos sąjungai ir mes turime galvoti, kaip užtikrinti darbo vietas e, jaunimui. O dabar turime e, galimybę taip pat ir kalbėti apie mūsų visų bendras vertybės. Erasmus programa e, daugeliu jaunų žmonių suteikia tas galimybės ir reikia galvoti apie visą Europą, ne atskiras šalis. Ir labai svarbu, kad bus padintas finansavimas. Yra kai kurios šalys, įskaitant mano šalį, kur judumas, mainai jaunų žmonių yra labai svarbus. Ir mes turime galvoti, kaip, kokia bus tos programos ateitis. Ponas Binevas, ačiū gerbiamas pirmininkė, pasinaudojau mm, pasinaudosiu progą, kad yra ponia Vasilijų pas mus ir noriu jai papasakoti apie vieną uh, problemą. Aš esu buvęs sportininkas ir pritariu, kad į Erasmus e, programą įtrauktas būtų e, sportas. E, lėšos patraukia jaunus žmonės dirbant, bet pinigai nėra viskas. Taip pat reikia galvoti apie pastangas dalyvaujant konkursuose, nepriklausomai nuo to, kiek žmonių bus investuota, jeigu jaunimui nebus suteiktas galimybės pasirodyti konkursuose, tai mes e, nieko nepasieksime, nes matome, kad gimnastai kenčia. kad ribojamas yra galimybės dalyvauti gimnastams olimpinėse žaidynėse ir manau, kad yra padaryta techninė klaida ir e, yra taip pat kažkokių tarsi motyvų e, kai kurioms šalims neleisti dalyvauti. Jeigu bus priimti sprendimai, tai tik tai dviejų e, kontinentų e, šalis e, išloš iš to Rusija, Kazakstanas, kitos šalis, o mes turime ginti visus piliečius. Sėpen, van de Kampur következik. Van de Kamp. Eh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Ponas van de Kamp, dėkui pirmininkė. Eh, švietimo programos, kurias gyvenama Europos Sąjunga yra matomiausios programos skirtos jaunimui ir galime didžiuotis jomis dabar, kai Europos Sąjunga ieško naujų legitimumo formų. Mes turėtume tikrai duoširdžiausiai padėkoti Doris Pak už visą nepaprastai e, sunkų darbą šioje sudėtingoje srityje. Tie, kurie E, galės pasinaudoti programą, tų žmonių padaugės patvirtinus naują programą. E, bus rauktos ir vidurinės mokyklos, taip pat toliau aukštosios mokyklos dalyvaus ir uh, E, profesinės mokyklos, bet dabar kitos grupės neįgalieji e, vidurinių mokyklų moksleiviai, sportininkai galės dalyvauti programuose. Ir nesakykime, kad sportas nesusijęs su žimtumu, nes e, daug žmonių dirba sporto srityje. E, daug kalbame apie jaunimo nedarbą. E, Ir man susidaro įspūdis, kad vis tik tai nepakankamas ryšys yra tarp Erasmus programos ir darbo rinkos. Manau, kad galėtume dar labiau padirbėti šioje srityje. Jeigu daugiau dėmesio skirsime užimtumui, tai žengsime teisingą e, linkme. Dabar ponas Ivan, vienai minutiai. Dėkuoju. Per pastarosius keletą metų dažnai kalbėjome apie įtraukiamojo pobūdžio žiniomis pagrįstą ūkį, tvarų ūkį, ekonomiką, kalbame apie kovą su nedarbu. Nedarbas, jaunimo nedarbas yra labai rimta problema ir turime e, turėjome jau 25 metų sėkmingą jaunimui skirtą programą, kuriai skiriama pakankamai finansavimo negalėtume turėti bendros Europos rinkos be bendros darbo jėgos. Norime, kad mūsų jaunimas keliautų į kitas šalis, įgytų naujos patirties, kad galėtų studijuoti įvairiuose universitetuose. Mums reikia darbo jėgos, kuri turėtų įvairių įgūdžių. Mums reikia absolventų, kurie būtų pasirengę dirbti bet kur bendrojoje rinkoje. Mums taip pat reikia mokymosi visą gyvenimą priemonių. Tai nepaprastai svarbu, reikia paremti tokias priemonės. Šešmit asun következik. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, pirmininkė. Erasmus tikriausiai yra geriausiai žinoma Europos programa, jos e, pratesimas yra nepaprastai didelis pasiekimas. Kalbame šiandien apie Erasmus, plus labai šiasi tie daug padirbėjo Doris Pak ir jos darbo dėka e, tai bus e, testinė programa 14 19-20 metais ji bus įgyvendinta ir dabar matome gerą rezultatą, tai susijęs su pasitikėjimu ir mūsų parama jaunimo e, švietimo srityje, švietim, e, jaunimo sporto srityje su švietimu ir mokymu ir tai labai svarbu jauniems žmonėms. Europos e, meistrystės erdvė, tai labai svarbu, tai mus padės kovoti su krize ir užtikrinti įtraukiamą pobūdžio ir tvarų augimą. Tokių programų iš kaip Erasmus Plus laukia iš mūsų piliečiai. Ir mes e, turėsime galbūt galimybę atsikratyti neigiamo Europos e, įvaizdžio žmonių akise ir tai yra labai svarbus dalykas. Ačiū. Köszönöm szépen. Most Zinalova asszony következik. Ačiū. Toliau ponia Sechnalova. Ačiū. Gerbiamoji komisijos narė kolegos. Švietimas yra mūsų žemino klėstėjimo ateityje laidas, ypač turint galvoje konkuringumą ir sanglodą. Mokymasis gali būti formalus ir neformalus. Svetimų kraštų pažinimas, susipažinimas su, su susipažinimas su kultūra leidžia pašalinti egzistuojančias kliūtis. Žmonės turi bendrauti betarpiškai. Ir Erasmus programa tai yra pavyzdinė ES programa, todėl tikrai džiaugiuosi, kad padidintas e, šioj programai skirtas biudžetas ir keletas milijonų europiečių per artimiausius septynerius metus galės e, įgyti naujų įgūdžių. Taip pat sveikinu ir pranešėjai, ir šešėlinius pranešėjus, nes manau, kad rezultatų tikrai džiaugsis Europos jaunimas. Ačiū. Toliau ponia Basesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti savo kolegę Doris Pak, nes ji labai daug dirbo, kad būtų patobulinta programa ir labai vertinu parengtą pranešimą, nes pirmą kartą apjungtos visos programos švietimo srityje ir jos bus bendrai tvarkomos. Daugiau nei 14 milijardų skirtų šiai programai tik rodo, kad ES labai rimtai stengiasi remti švietimą ir mokymą, o tai svarbu atsižvelginti dabartinį nedirbančių jaunuolių skaičių Europoje. Erasmus visiems, Erasmus plus duos rezultatų ne tik artimiausioje ateityje, bet ir ilgesnėje perspektyvoje. Manau, kad vertėjo daugiau dėmesio skirti studentams iš rytų partnerystės kraštų, ypač Moldovos. Ačiū. Toliau po Vaspalijo dėlai. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Rytoj plenarnėje sesijoje bus balsuojama dėl šito teksto, kuris parodo ES institucijų puikio kaus bendradarbiavimo pavyzdį. Ir šitas tekstas yra labai gero koordinavimo darbo rezultatas. Naujasis pavadinimas kaip prekės ženklas suteiks Erasmus programai kaip mobilumo programai didesnį pripažinimą, tuo labiau, kad šita programa apibendrina visas likščionės programas ir taip pat leidžia padidinti biudžetą. Beje, į šitą programą įtraukti ir sporto aspektai bei atsispirti atsispindi kai kurie pozityvūs biudžeto formavimo aspektai. Biudžetas buvo padidintas 40 procentų. Taip pat yra kalbama šioje programoje apie galimybę gauti paskolas. Taigi aš norėčiau pasiūlyti. Padėkoti ir už tą esminį pasiūlymą, kad visos ankstesnės programos būtų apibendrinotos vienoje programoje. Ir be to Labai džiugu pasidžiau, pažymėti, kad mes parodėme savo paramą jaunimui. Ačiū, ponia Metsola, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Pak už atliktą darbą, rengiant šį pranešimą. Aš galėjau kaip viena iš pirmųjų pasinaudoti Erasmo programą ir studijuoti vieną semestrą ne savo šalyje. Todėl tikrai turiu betarpiškos padirties ir žinau, kiek tai prisideda prie studentų judumo, akademinio judumo ir žinau, ką tai reiškia. Tai reiškia ne tik tai aktyvų studentą, bet taip pat ir aktyvų ES pilietį. Malta gerai supranta, kaip svarbu investuoti į švietimą, nes tie, kurie šiandien mokosi, rytoj gali tapti lyderiais ir pavyzdinė ES jaunimo judumo programa yra labai geras dalykas ir aš didžiuojusi kaip Europos parlamento narė, kad galėsiu balsuoti už Erasmus Plus programos sustiprinimą, nes ši programa iki šiol atvėrė vis labai daug galimybių daugeliu iš mūsų studijuoti įvairiose ES valstybėse šalyse, užsimti savanoriškų darbų. Todėl tikrai noriu padėkoti poniai PAK, padėkoti komisijai ir mes galime pagristai didžiuoti šią programą. Ačiū, toliau žodis suteikiamas ponui Kosta, poniai Kosta, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiugu matyti, kiek ponė Pak padarė ir tikrai džiugu, kad Erasmus programai skirtas didesnis biudžetas, nes tokiu būdu mes galime sustiprinti aktyvų pilietiškumą ir užtikrinti, kad ateities kartos duos daugiau naudos ir kad tie, kurie dabar mokosi, galės visaverčiai dalyvauti mūsų gyvenime ateityje. Erasmus plus programa pasižymi tam tikrais elementais. Dabartinė magistrantūros programa turi tapti gerų pagrindų. Be to, pagal Erasmus Plus programą galės geriau veikti ir jaunimo organizacijos. Džiugu, kad į programą įtrauktas sportas. Programa Horizontas 2020 labiau koncentruojasi į mokslinius tyrimus, o ši programa padės geriau susipažinti jauniems žmonėms su Europa. Ačiū. Toliau ponas NATO Prover, Edrover. Ačiū, pona pirmininkė. Tikrai mes labai džiaugiamės Erasmus programa, kita vertus tenka apgailestauti, kad kultūros ir švietimo komitetas Ispanijoje netinkamai veikia. Ispanijoje tikrai nepakankamai, nepakankama suteikta parama šiai programai. Bet dabar naujoji programa bus platesnė, įtrauktas sportas Ir džiugu, kad beveik 40 procentų išaugo biudžetas, nes tai reiškia, kad pagal Erasmo programai bus galima pasinaudoti įvairesniomis galimybėmis. Ir jaunimas tikrai gali tikėti, kad mes padarysime viską, ką galime, kad jiems būtų geriau. Ačiū. Pone Stija. Pone pirmininkė. Šios programos dėka 5 milijonai žmonių galės mokytis svečiuose šalyse, 3 milijonai tų, kurie mokosi universitetuose, kiti, kurie mokosi antrinėje švietimo pakopoje. Taigi visą tai padės mums pasiekti strategijos Europa 2020 tikslų. Nebejotinai, kad mūsų visuomenės turi keistis, kad išlaikytų konkurencingumą, kurio poreikis yra vis didesnis, turint galvoje technologijų pažangą. O tai savo ruoštų reikalauja nuolatinių įgūdžių tobulinimo, ypač tai aktualu jauniems žmonėms, tokių šalių kaip Kroatija, kurioje labai aukštas nedarbo lygis, įskaitant ir nedarbą tarp jaunų žmonių. Ir nebejotinai, kad per šią programą mes labai gerai investuosime ne tik į Kroatijos, bet į visos Europos ateitį. Ačiū. Toliau ponės Kurie. Ponas Kurie. Ačiū, ponė pirmininkė. Tenka apgailestauti, kad visa tai vyksta tą dieną, kai daugelis iš mūsų parlamento narių dar pakeliui į Strasbūrą. Kodėl tenka apgalestauti? Ogi todėl, kad mes kalbame šiandien ir čia apie Europos ateitį. Aš matau ponę Pak, matau Helen Harty. kurios daug padirbėjo ir taip pat, manau, nemažai prisidėjo ir komisija visi, kas galėjo prisidėjo prie programos tobulinimo, bet ši programa neabejotinai atverai geresnės galimybės įsilieti į ES darbo rinką. Tokiu būdu jauni žmonės ne tik juda, bet ir pažįsta vieni kitus, gali tobulinti savo mokslinių tyrimų įgūdžius. Erasmus plus programa yra labai svarbi tuo, kad mes investuojame jaunimą apskritai, įskaitant ir jo veiklą. Todėl džiugu pažymėti, kad atsirado sporto dalis. Svarbiausia, kad tos lėšas būtų panaudotos tikrai jaunimo, o ne įtraukimui, o ne biurokratinių išlaidų padengimui. Ačiū kolegos, dabar spontaniški pasisakymai iš vietos. Daugiau nei 26 kolegos pageidauja pasisakyti, bet mano regos laukas ribotas, todėl pasirinkau aštuonis pastebėtus kolegas proporcingai pagal frakcijas. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį Hannai Zaborskai. Pone, prašom Zaborską. Dėkujem, pan predseda, pani komisarka. Gerbiamas pirmininkė, gerbiama komisarė. Aš norėčiau padėkoti kolegijai Doris Pak už puikų darbą ir tikiuosi, kad pasiūlyto biudžeto lėšų pakaks įgyvendinti šiai programai ir kad mes išvengsime biudžeto krizių. Tai labai svarbi priemonė, priemonė, kuri numato galimybę netgi gauti paskolą studijoms kitoje valstybėje. Jaunimui labai svarbu studijuoti e, užsienyje pačiam pasirinkti studijų vietą, universitetą pagal jo programų kokybę. Tai leis jaunajai kartai tiesiogiai susipažinti su kitomis valstybėmis ir Erasmus programa taps viena iš esminių ES politikos sričių. Tikoju, dabar žodis Liupčiavai. Ačiū pirmininkė. Erasmus visiems yra labai svarbu žingsnis stiprinant bendradarbiavimo priemonės švietimo ir sporto srityje ir tai yra programa, kurie, kuri padės įgyvendinti Europą 2020 tikslus. Labai svarbu, kad būtų e, skatinamos inovacijos, kad būtų didinama jaunimo motivacija. Galbūt įgyvenant reikėtų pagalvoti, kaip tinkamiau įgyvendinti finansinės nuostatas pagal atskiras veiklos sritis. Įvairūs procentai val, e, studentams, dėstytojams atskirose valstybėse tiesiog valstybės pastato į nevienodas datą tą padėtį. Gali būti, kad dirbant vienoje komandoje gali tekti vadovautis skirtingais procentais, finansavimo procentais. Taigi aš pritariu procedūrų supaprastinimui ir tikiuosi, kad kai kurios nuostos bus dar pergalvotos. Bilbao Barandika. Gracias, presidente. Quiero celebrar la mejora que. Dėkuoju, pirmininkė. E, labai svarbu, kad nauja programa parems ankstesnės iniciatyvas, bet ji turės daug geresnę struktūrą ir bus e, skirta daugiau finansavimo, skatinant jaunimo judumą visoje Europos Sąjungoje. E, iki 20 metų numatyta gana didelis biudžetas šiai programai. Ir žmonės e, mato, kad kažkas daroma dėl jų, tai gali ir suteik, sutelkti jaunus žmonės. Ir e, reikia suprasti, kad kad šalis kenčiančios nuo krizės galėtų pasinaudoti šią programą. Ir kad e, Ispanijos ministras atitinkamas atsižvelgtų į e, šios programos skiriamas galimybės. Ponas Batnes, mes matome, kas surašyta šioje programoje. Ir na, norėčiau pacituoti vieną knygą parašytą prieš 500 metų, kur kalbama apie tai, kad jie apšauks mane eretiku, jeigu aš pradėsiu kritikuoti tai, kas žmonėms nepatinka žmonės. Uh, dažnai E, žmonės dažnai vartoja e, žodžius, kurių niekas nesupranta ir iš tikrųjų labai jokinga, kad Erasmus e, šis vardas yra siejamas su tokia didelė beprotybė mūsų laikų. Borgėzijo, pirmininkė, dėkuoju. iš tikrųjų pavyko išvengti grėsmės, kad Erasmus nustots e, būti įgyvendinama programa. Taigi, tą sprendimą reikėtų sveikinti, tačiau Erasmus paskirtis turėtų būti kitokia. Erasmus turėtų padėti sumažinti E, skirtumus tarp valstybių narių. Jeigu Erasmus to nepasieks, tai mes tada pasuksime visiškai netinkamų kelių. Techniškai vertinant, reikėtų galvoti, ar ta programa nepaskatins tik tai gyvenamosios vietos uh, perkelimu į kitą valstybę, ar ji iš tikrųjų skatins akademinius mainus, o galbūt Erasmus pridengs didžiausias ES biurokratijos klaidas. Ačiū pirmininkė. Erasmus programa nepriklausom nuo to, kas ką įsivaizduoja, girdėdama šitą pavadinimą, yra viena iš sėkmingiausiai įgyvendinamų ES programų. 4 milijonai studentų galės vykti į kitas ES valstybės, susipažinti su viso Europos žemynų kultūros, kultūra, tapatybe, taip pat susipažinti su uh, kitomis valstybėmis. Taigi Erasmus labiausiai atitinka tą europinę dvasę. Tuo labiau, kad jie naudosis žmonės, kuriems priklauso ES ateitis. Labai svarbu, kad per septynerius metus nebekils šios programos finansavimo klausimo. Ačiū toliau, pana Dančila. Aš e, remiu, pritariu Europos komisijos ir pranešėjos pasiūlymui pataisyti reglamentą, geriau apibriežti švietimo programų tikslus, patikslinti atskirų programų tikslus ir įtraukti sportą. Manau, labai svarbu sustiprinti tą sąsąją tarp švietimo, tarp mokymosi ir uh, įdarbinimo tarp švietimo ir skurdo mašinimo. Taip pat manau, kad mokymasis visą gyvenimą iš dalies gali padėti išspręsti tiek nedarbo, tiek skurdo problemas. Dera tobulinti galimybę pasinaudoti šią programą, nes e, dalyvavimą joje reikia išplėsti įtraukiant tuos, kurie turi specialiųjų poreikių, ar tai būtų fiziologinių, ar fiziologinių, ar geografinių. Ačiū. Toliau ponas Takla. Noriu padėkoti komisijos nariai Vasilijo už šią puikią iniciatyvą ir tokį gerą pasiūlymą. Matome, kad biudžetas padidintas dvigubai. Ir tai yra jau labai geras rezultatas. Mūsų pranešėja, mūsų komiteto pirmininkė Doris Pak tikrai puikiai padirbėjo, ėmėsi iniciatyvos tobulinimo darbe ir šiam dviem moterim noriu padėkoti už tai, kad jos puikiai atliko darbą, dėl ko išloš europinė kultūra. Erasmus programa pasiteisino praeitėje, bet dera tęsti programą, investuoti į jaunus žmonės, jų judumą, jų gebėjimą užsiimti moksliniais tyrimais, nes Europa buksuoja, o užtikrinant ateitį mes turime nutiesti į tą ateitį kelius. Taip pat džiaugiuosi, kad nepamiršome ir sporto. Ačiū. Baigėsi spontaniški pasisakymai. Norėčiau priminti, e, Just a minute, please. Atsiprašau, sekundėlę. Migalski prašo žodžio. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, kad suteikėte ir man žodį. Gerbiama komisarė, gerbiamos ponios ir ponai, Erasmus yra viena iš programų, kuri kelia didžiulius lūkesčius mūsų jaunimui Europoje. Tačiau aš manau, kad kultūros komitetas komentuodamas šitą programą ir rengdamas pranešimą, tiesiog ryštingai dirbo ir pasiekė, kad būtų užtikrintas finansavimas šiai programai. Mūsų frakcijai dabar labai rūpi, kaip tos numatytos lėšos bus e, naudojamos. Aš manyčiau, kad šita investicija į jaunus žmonės atneš tikrai uh, didžiulę gražą, kadangi jauni žmonės galės išvykti į kitas valstybės, susipažinti ir, žinoma, užimti darbo rinkos vietas. Ben. Uh, McGinnis, Pone Maginės, jūs norite dėl darbo tvarkos? Pirmininkė, Labai trumpai, jūsų užduotis labai sudėtinga, bet norėčiau paklausti, ar yra rašytinė ar žodinė taisyklė, kai pasisakoma e, pagal mėlynosios kortelės e, sistemą, tada tas žmogus neįtraukiamas į spontaniškų diskusijų dalį. E, šis klausimas labai aktualus, aš norėjau padėkoti Doris Pak už darbą ir tikiuosi, kad Europos E, e, sąjungos studentai galės pasinaudoti tuo. Labai ačiū Jums už toleranciją. Nėra jokios e, rašytinės taisyklės dėl to, bet nėra ir rašytinės taisyklės dėl to, kas gali pasisakyti. Ta sprendžia pirmininkas galiu atsakyti jums, bet jūs labai talentingai pasinaudojate procedūrą dėl, vertimo, dėl darbo tvarkos, kad padėkotumėte Doris Pak. O dabar norėčiau Jums priminti, kad visi turi galimybę raštu atsiųsti e, atsiųsti raštų prašymą, e, leisti pasakyti per spontaniškas diskusijas. Pone Morvai, jūs taip pat dėl e, darbo tvarkos? Ne, mėlynoji kortelė, ne, per šias diskusijas jau nebetaikoma mėlynosios kortelės sistema. Dabar kviečiu gerbiamą komisijos narę apibendrinti diskusijas. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju visiems gerbiamiems nariams. Dar kartą norėčiau padėkoti Doris Pak ir šešėliniams pranešėjams bei visiems kitiems kurie dalyvavo darbe, už jų sunkų darbą, už jų įsitraukimą rengiant e, reglamentą dėl Erasmus. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad mes visi turėtume pasidžiaugti tuo, kad 40 procentų padidės finansavimas tuo e, metu, kai visur mažinamas finansavimas. Tai rodo, kad Europa puikiai supranta, kaip uh, netidėliotina pagerinti e, ES švietimo mokymo jaunimo politikos e, sritis. Tai yra mūsų augimo strategijos esmė. Taip pat tai rodo, kad mes esame parengę galingą patikimą priemonę, kuri iš tikrųjų gali pakeisti milijono europiečių gyvenimus. Aš taip pat džiaugiuosi, kad Mūsų gana nedidelis biudžetas, kuris kitas sportui, buvo taip e, daugelio jūsų šiltai priimtas. Vienas dalykas, kurį norėčiau dar išsakyti dėl ketvirtosios biudžeto kategorijos. Tai yra taip pat parlamento priemonė, e, prievolė dalyvauti už pakankamą Erasmus Plus finansavimą išorės veiksmų priemonėse ir labai norėčiau pakviesti jūs pritarti šiai investicijai. E, Erasmus E, ponios ir ponai, yra vienas iš sėkmingiausių ES biudžetų. Jis simbolizuoja e, daugumą mūsų pagrindinių vertybių. O šiandien atverkime naują skyrių šioje nuostabioje istorijoje ir pasveikinkime Erasmus, e, kuriuo visi didžiuojamės. Ačiū. Ačiū toliau, Doris Pak, prašom. Aš prieš tai kalbėjau keturias minutės, o dabar norėčiau pridurti to, ko nepasakiau kalbėdama anksčiau. Aš džiaugiuosi, kad mes visi pasisakėme už neformalaus mokymo įtraukimą į šitą programą ir už biudžeto numatymą šiai sritčiai. Šita tema labai svarbi lygiai taip pat kaip ir suaugusiųjų švietimas. Prisiminkime visas valstybės, be kitoko ir mūsų valstybę. Mes puikiai padirbėjome ir taip pat turime prisiminti, kad jaunimo programa taip pat yra numatyta e, savanoriams. Gal kas nors ims ir pasakys, kad 12 mėnesių buvo Lietuvoje ir dabar aš suprantu, kas aš esu ir ką aš galiu nuveikti. Ir tai yra svarbiausias uždavinys, svarbiausias tikslas, kad žmonės susigaudytų, ko jie gali išmokti, kur jie gali išmokti ir kokie terpėje gali dirbti. Taip pat norėčiau priminti, kad ir įtraukėme ne ES valstybės, valstybės kandidates Šveicariją, Norvegiją, Islandiją, Lichtensteiną, taip pat viduržymio jūrų, jūros regiono valstybės ir kitas valstybės. Taigi, rengdami šias programas, ėjome tuo keliu, kuris Europai bus naudingas priešingai tiems, kurie kvailystes kalba apie Erasmus programą. Gaila, kad negaliu jiems nieko atsakyti. Noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie bendradarbiavo. Norėčiau padėkoti komisijai, komisarai, komisijos darbuotojams, poniai Kurei, su kuria keitėmės nuomonėmis diskutavome, ginčiomis ir galų galę susitarėme dėl visiems mums primtino rezultato. Dėkoju komisijai ir tarybai, kurios atstovų dėja nėra. Dėkoju, kad po 25 metų savo veiklos aš galėjau pasiekti ir šito rezultato. Thank you very much. Uh... Ačiū. Savo vardu noriu taip pat pasveikinti pranešėją ir baigdamas diskusiją noriu pateikti asmeninę pastabą. Tikiu, kad Erasmo programa prisideda prie judumo. Judumas nėra naujas dalykas, bet tie, kurie gyvena šioje Europos dalyje, galbūt ir nesupras, kad tie, kurie anksčiau gyveno už geležinės uždangos, visai kitaip vertina galimybę laisvai judėti. Tuomi noriu baigti šią diskusiją. Ačiū Jums uždėmesi. Balsuosime rytoj 12 valandą. Gerbiami kolegos, pradame kitą diskusijų klausimą. Tai yra ponios Kosta pranešimas dėl programos kūrybiškų.